bevor ich die sitzung eröffne meine damen und herren taigi dabar posėdis pradedamas ponios ir ponai aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai kad mes praėjusią savaitę išgirdome apie teroro išpolius visame pasaulyje e, vadinamoji islamo valstybė prisipažino kad vykdė tuos išpolius turkijoje jemene bangladeše ir irake Daugiau, apie 300, daugiau negu 300 žmonių žuvo per šios išpolius. Apie 500 žmonių buvo sužeisti. Tarp e, aukų šio išpolio yra vyrai, moteris, daug vaikų. Tai yra civiliai, kareiviai, žmonės, priklausantis įvairioms religijoms, įvairių tautų žmonės. Taigi teroras iš tikrųjų nesirenka. Jis yra aklas yra kupinas neapykantas. Bangladešo ministrė pirmininkė Šeikarina e, po įkaitų dramos pasakė, kad šis teroras neišpažįsta jokios religijos, jis nežino jokių sienų. Todėl mes smerkėme šios išpolius, kuo greščiausiai. Ir mes kartu su visomis pasaulio tautomis siekiame kovoti ir atsilaikyti prieš šios teroro išpolius, prieš teroristus. Mes neatsisakysime savo vertybių. Joks tikslas nepateisina tokių širpių teroro išpolių. Šie teroristai gali būti nugalėti tik tai taikant pasaulinę antiteroristinę strategiją, pagrįstą atinkamomis vertybėmis. Bet kokiu atveju mes Išreiškime kuo giliausią užuojautą žūsiems žmonėms, aukoms, jų artimiesiems, tautoms, kurios nukentėjo. Todėl Europos parlamentas norėtų išreikšti savo užuojautą ir paskelbti tylos minutę, pagerbdami šias aukas. Thank you birželio 22-23 e, dienos ir eilinės sesijos protokolai jau priimti. Tiksliau, ar yra prieštaraujančių, kad jie